Αρχίζουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου στην έκθεση Brock και Goldtier. Dabar pradėsime balsavimo motyvų paaiškinimą. Pirmasis pono Galtierį pranešimas ir Broko, prašom. Euroopa saab põhimõtteliselt või Eurotsoon saab põhimõtteliselt liik- uh, tai labai vertinga. Eurozona gali žengti tik dviem kryptimis arba ji gali sustiprėti arba žlugti. Dabartinėje ekonominėje padėtyje mums reikia e, kaip galima greičiau reaguoti remiu stabilizavimo mechanizmą ir taip pat paremiau pranešimą, kadangi jisai sukuria teisinę sistemą įgyvendinti minėtą mechanizmui. Dėkoju dabar, ponia Harkin. Dėkoju, ponas pirmininkė. Vakar balsavome dėl nuolatinio stabilumo mechanizmo. Uh, 33 pakeitimas, kuris būtų suteikęs galimybę e, pirkti obligacijas antrinėje rinkoje, buvo atsiimtas. Ir reikia dabar mums priimti rimtus, labai sunkius sprendimus, bet tie sunkus sprendimai e, apspręs, ar eurozona išliks, ar žlugs. Mes negalime leisti savo suklysti. Kol kas neturime dar valiutos krizės, išgyvename tik tai finansų krizę, valstybės skolų skolos krizę. Mano šalis Airija e, turi dabar gražinti milžinišką e, skolą dėl to, kad kitos šalis tokios kaip Prancūzija ar Vokietija leido nesilaikyti reikalavimų. Tai yra ir piliečių skola. Ir iš tikrųjų tai, kas vyko po ECB e, vadovų nosimis dabar sukėlė tokią situaciją. Reikia kelti E, palūkanų normas, e, skola nebėra tvari, gali būti, kad reikės gelbėti dar daugiau bankų ir už tai jums reikia esminio restruktūrizavimo visos sistemos. Pone Jetenmaki, vieną minutį. Dėkuoju. Mums reikia nuolat dabartinio e, krizių valdymo mechanizmo Europoje, kad, galime, kad galėtume užkirsti kelią būsimoms ekonominėms krizėms, ar bent jau kažkaip spręsti jų padarinius. Padėtis tik pablogės, jeigu mes nebusime atsargus ir yra apmaudu tai, kad šis mechanizmas buvo suplanuotas visiškai neatsižvelgiant į ES institucijų nuomonę. Mes turėjome būti traukti planavime kaip galima plačiau E, tačiau yra ir kai, ku, kai kurių teigiamų dalykų. E, šalys kaip Švedija ir Britanija, kurios nepriklauso eurozonai, galės dalyvauti šiame mechanizme. Mums reikia veiksmingesnio mūsų ekonominės politikos koordinavimo Europoje. Taip pat reikia atsiminti, kad sank, dėl sankcijų spręs komisija, jos turi būti automatiškos ir nereikia galvoti, kad bus kažkokios tai dėrybos dėl jų. Ačiū, ponas Anin. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Aš galvoju, kad per 12 metų parlamente darbo niekas manęs nebenustebins, bet mane šokiravo pono Brokotonas, kai jis pristatė pranešimą vakar. Uh, E, tai nebuvo arogancija ar realybės nesuvokimas ar viešosios nuomonės nepaisimas. Bet jisai sakė, kad mes turime išvengti įprastinės e, sutarties peržiūrėjimo procedūros, nes tai gali sukelti problemų kai kuriuose valstybėse narise. Jis parodė nepagarbą, panieką viešai rinkėjams. E, viešoji nuomonė yra ne priežastis pakeisti kursą, bet priežast, e, kliūtis, kurią reikia įveikti, nugalėti. E, ir aš nežinau, jeigu mes būtume tokiomis mintimis vadovavęsi, kas būtų buvęs su rytų Berlynu. Ačiū dabar, ponas Kamal. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Viena iš bendros valiutos problemų uh, yra tai, kad valstybių narių ekonominiai ciklai juda skirtingais greičiais. Nes, kai priimami yra skirtingi sprendimai dėl išlaidų, labai sunku yra taikyti vienodas palūkanų normas. Ir būtent dėl to ir iškilo problemos eurozonoje. Tačiau be viso to vyriausybės turi suvokti, kad jos negali išleisti daugiau, nei surenka e, kaip pajamas. Ir tie, kas. E, netinkamai tvarko savo ūkį ir nesilaiko ekonominės drausmės, e, sudaro problemas kitiems. Be abejo, mes norime, kad eurozona būtų stipriai. To nori ypač tos šalis, kurios e, nėra eurozonoje. Mes norime prekiauti su eurozona, mes norime pasinaudoti euro teikimės privalumais. Tačiau būtent eurozonos valstybės turėtų nepasikliauti kitų pagalbą, bet pačios susitvarkyti savo kieme. Ir aš manau, kad mes neturime skirti papildomą lėšų šiam šalims. Uh, um, Dėkuoju, ponė Pirinkė. Aš norėčiau Europos konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu pasakyti, kad mes pasisakome už Europos stabilumo mechanizmą, kuris šiuo metu yra formuojamas. Tačiau mes balsavome prieš Broko ir Gvaltieri pranešimo, kadangi jame išdėstyta nuomonė neatitinka tarybos išvadų. Broko ir Gvaltieri pr pranešimo tikslas buvo leisti parlamentui įsikišti ir komisijai įsikišti į tarp vyriausybinio metodo taikymą. Mes manome, kad tarp vyriausybinės metodas yra tinkamiausias šiuo atveju, kadangi kalbame apie didžiulės pinigų sumas ir nacionaliniai ministrai, kurie yra atsakingi savo nacionaliniams parlamentams, turėtų priimti sprendimus pagrindinė problema, e, kurią, turi, su kuria turime, kurią turime spręsti, nėra euro problema. Problema yra ta, kad vyriausybės pernelik laisvai išleidžia mokesčių mokėtojų pinigus. Ponas Kamalis. Dėl Zasados pranešimo. Pone Kamal, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad buvo baigtas antrasis e, Europos bendryjų ir JAF orų susitikimo susitrimo antrasis etapas. Tačiau tų, kas nori daugiau liberalizacijos, šis e, susitarimas nepatenkina. Aš norėčiau, kad JAV panaikintų visus taikymus e, apribojimus nusavybės teisėms, uh, Ir aš esu įsitikinęs, jog tai būtų naudinga visiems keliaiviams visame pasaulyje. Be to aš norėčiau padėkoti Jackie Foster, kuri dirba konservatorių reformatorių e, frakcijoje ir kuri puikiai išmano oro transporto problemas ir kuri ji taip pat dirba transporto komitete. Aš manau, kad labai svarbu yra reikalauti didesnės liberalizacijos ne tik JAV, bet ir e, e besiformuojančiose Azijos šalių rinkose. Ir dėl Europos bendrijos ir Vietnamo sustarimo aš taip pat noriu išsakyti savo palaikymą. Ir manau, kad mums tokių sustarimų reikia dar daugiau. Te gyvuoja tokie sustarimai. Dabar perėmėme prie Balzanį pranešimo. Ponas De Angelis. Grazie, Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti praneš... pranešėjai, ponė Balzanė, už puikiai atliktą darbą. Tai yra pranešimas, kuris buvo renktas savo iniciatyva. Pirmiausia, bendrojo pobūdžio pastaba biudžetas yra paskirstomas atsižvelgiant į solidarumo principą Europos Sąjungoje. Antra, mes turime daugiau dėmesio skirti sanglaudai ir neturime leisti tarybai priimti visų sprendimų. Ir trečias dalykas, aš manau, kad mes stebime dviejopą pažangą įgyvendinant ankstesnius biudžetus. Komisijos pasiūlymas dėl naujų išteklių pritraukimo ir tai, kad mums reikia naujų lėšų tam, kad mes uh, geriau tvarkytumėme su krizės uh, padariniais, uh, yra labai teigiamas, kadangi jis numato skirti daugiau lėšų inovacijoms ir moksliniams tyrimams bei švietimui. Sì, Presidente. Ponas Jakolino. Importante un documento come quello. Ačiū pirmininkė. Dokumentas, kurį šiandien patvirtinome, e, remiasi sveika nuovoka. Turime padėti gyveninti strategiją Europą 2020, tai gali prisidėti prie Europos parlamento veiklos nuseklumo ir patikimumo. Kai kurie kriterijai ir gairės E, turėtų būti dar labiau sustiprintos, todėl būtina parengti <clears throat> prioritėtų sąrašą. Gyvename sudėtingų laikotarpių, viduržėmio jūros regione ir Japonijoje vyksta e, sudėtingi įvykiai, todėl būtina, kad parlamentas e, turėtų patikimą reputaciją ir pasiūlytų tinkamus sprendimus, kurie prisidėtų prie tvarumo užtikrinimo. Pons Borgėcijo, ačiū. Pirmininkė, manau, kad būtent šiuo sudėtingu laikotarpiu buvo minėta, kad valstybių narių finansinė padėtis yra labai sudėtinga. Reiktų pradėti skambinti pavojaus varpais dėl biudžeto <clears throat> nes susidurime su gėdingu atveju, kuomet patvirtiname didžiulės apimties išlaidas e, Europos istorijos e, namų statybai yra tam numatyta, tiksliau remontui nuo 26 iki 31 milijono eurų, taip pat 3,3 e, milijonai eurų kitiems projektams kintamos išlaidos 3,2 milijonai eurų ir 15 asmenų personalui, 2 e, milijonai eurų draudimui, vien administracinėms išlaidoms numatyta 3,5 milijono eurų. Manyčiau, mūsų institucijos turėtų rodyti gerą pavyzdį. Būtų tikrai gėda, jeigu tai būtų patvirtinta. Ponas Jafa vieną minutę kalbės. Ačiū. Dėl 2012 metų biudžeto dvi pastabas turėčiau. Manau, kad gerai, jog šiuo metu pradėme svarstyti 12 metų biudžetą, nes negalime savo leisti tokios uh, tokio spektaklio kaip diskusija dėl 2011 metų biudžeto tarp tarybos parlamento ir komisijos. Taip pat labai didžiuojasi tuo, kad Europos e, biudžetui nereikės paskolų ir tikiuosi, kad tokia padėtis išliks ir ateityje. Ačiū. Ačiū dabar dėl Matijo pranešimo. Paaiškins savo balsavimą, ponė. Ir seaduslikul sisserändel on Euroopa. ačiū pirmininkė. Legali migracija vaidina svarbu vaidmenį Europos ekonomikos e, vystimėsi ir e, skatina mūsų konkurencingumą. Viena iš didžiausių problemų susijusi su migrantų teisiniu statusu, tiksliau jo nebuvimu ir e, galima diskriminacija susijusią su šiomis aplinkybėmis. Vergovė 21 amžiuje tikrai nėra normalus reiškinys, todėl visi darbo rinkos dalyviai turėtų būti traktuojami vienodai. Šiame pranešime numatomos siūlomos visos nuostatos, kaip tai užtikrinti, todėl aš pritariau e, teisinės sistemos sukūrimui šiame sektoriu, nes manau, kad tai yra svarbu. Ponas Antonijos vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Administraciniai supaprastinimai ir lengvesnė prieiga prie svarbių svarbios informacijos yra puikios priemonės, kuris turėtų leisti e, padaryti ES darbo rinką patrauklesnę trečiųjų šalių piliečiams. E, vieno e, leidimo procedūra, suderinanti leidimą gyventi ir dirbti, būtų indėlis į valstybių narių taisyklių supaprastinimą ir suderinimą. Uh, tais e, procedūros taps e, veiksmingesnės, paprastesnės tiek darbdaviams, tiek darbuotojams ir tuo pačiu metu taps lengviau patikrinti, ar e, žmonės dirba ir gyvena legaliai. Ši procedūra taip pat leis sumažinti netitikimus tarp ES piliečių ir trečių šalių piliečių teisų. Dėl to aš balsavau už ponios Matijo pranešimą. Dėkuoju dabar ponė Benova. Dėkoju už suteiktą žodį. Balsavo prieš pasiūlymą dėl rezoliucijos. Turime taikyti vienodą, vieningą požiūrį bendram leidimui, neleistina taikyti. Reikia Mm, užtikrinti, kad vienodos taisyklės galios trečiųjų šalių piliečiams, reikia užtikrinti teisinį iškumą, e, nagrinėjant prašymus pirmiausiai, reikia taikyti objektyviausius įmanomus kriterijus, reikia užtikrinti tokį pat elgesį ir traktavimą visose srityse, pirmiausia socialinėje srityje ir reikia atitinkamų teisės aktų. Pasiūlyti pakeitimai E, nėra, e, ne, prie to neprisideda, dėl to aš e, manau, kad kad tai nebūtų prisidėję prie taisyklių gerinimo. Dabar ponas Takula. Dėkuoju. Pirmiausia, galvojame apie užsieniečių teises, imigrantų teises Europoje. Jos turi būti vienodos su es darbuotojų teisėmis, tai yra geras išeities taškas, mes turime užtikrinti kad bus e, mokamas toks pat atlygis už tokį pat darbą, tokios pat numatytos gerbuvio sąlygos Kaip sakau, geras tai yra išeities taškas, tačiau išlieka tam tikras susirūpinimas, pirmiausia, nuos, dėl nuostatų išteistytų trečiajame straipsnėje ir kai kurių jo dalių. Turime nepamiršti, kad egzistuoja ir sezoniniai darbuotojai, darbuotojai dirbantis ne visą darbo dieną. Turime užtikrinti, kad visi tie žmonės galės naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, bet aš nežinau, ar visur tai jau ir turėtų būti taikoma. Taip pat reikia sumažinti biurokratinę naštą. Dabar ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Labai pritariu tiems parlamento kolegoms, kurie teigia, kad būtina užtikrinti vienodas sąlygas darbuotojams iš trečiųjų šalių, kurie pas mus dirba ilgiau nei metus. Taip pat pritariu nuostatoms, kad tie darbuotojai, kurie dirba trumpiau nei šešerius mėnesius ES, neturėtų gauti tų pačių sąlygų, ypač e, šeimos ir nedarbo išmokų tačiau noriu pabrėžti, kad tie asmenys privalo būti apdrausti nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimu, o e, e atitinkamos e, <clears throat> pensinės e, įmokos turi būti perkeliamos į jų kilmės šalis pagal reglamento 883 atinkamas nuostatas, nebent jų kilmės šalis pagėdautų kitaip. Jeigu teisingai supratau, Ponas Foks paprašė žodžio dėl Balzani pranešimo ir aš jį praleidau, taigi ponas Foksas dar kartą dėl Balzani pranešimo, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad mes pradedame renktis 2012 metų biudžetui kad pradedame dirbti taip anksti, kadangi tai leis mums tinkamai vertinti situaciją. Vienas iš dalykų, apie kurį daug kalbame ES ir šioje salėje, yra solidarumas. Labai dažnai norime parodyti solidarumą tai įvairioms e, žmonių grupėms. Taigi aš raginčiau šį parlamentą parodyti solidarumą mokesčių mokėtojų atžvilgių. Iki šiol mes to tikrai nedarėme taupimo laikais turime taip pat taupyti, turime parodyti pavyzdį, išaldydami visų parlamento narių ir parlamento darbuotojų uh, atlyginimų, uh, užšaldydami mūsų atlyginimą ir uh, taip pat ne, atš, ne panaikinti šių nuostatų tol, kol nebus parengtas aiškesnis finansinis planas. Dabar šva pranešimas. Ponas Diengelis. E, ponas pirmininkė, dėl kurios čia rezoliucijos? Dėkoju. Taisyklių suskaidimas vartotojų teisų apsaugos atžvilgių yra didžiulė klytis, e, norint įsigyti prekes ar paslaugas užsienyje, tai taip pat yra ir kliūtis vidaus rinkoje. Pasiūlymas dėl direktyvos buvo gražintas į komitetui. E, Direktyva galėtų labai e, svarbiai prisidėti paaiškinant, išaiškinant vartotojų teisės. Dabar ponas Antonijoci. Dėkuoju. E, šis pranešimas skirtas peržiūrėti keturioms dabartinėms direktyvoms ir skirtas sumažinti e, susiskaidimui sistemoje. E, tai skirta ir išbaigti vidaus rinką ir pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą vartotojo ir bendrovių labui, naudai. Reikia, kad vartotojai labiau pasitikėtų vidaus rinką, bet bendrovės kol kas nenori veikti užsienio valstybės valstybėse. E, dar prim, Prancūzijai pirmininkaujant jau kalbėjome apie šį dokumentą. Komisijos e, narė Reding nebesilaiko ankstesnių savo e, nusistatymų ir mes siekiame žengti link didesnio suderinimo. E, Aš nelabai esu patenkintas tuo kompromisu, gana kukliu rezultatu, kuris buvo pasiektas bet galbūt tai galėtų būti išeities taškas tolesniems veiksmams, todėl, todėl ir paremiau šį pranešimą. Ponas Levija. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, tekstas, kuri, kuris buvo patvirtintas šiandien, yra tekstas, dėl kurių buvo pradėta dėrėtis e, dar 2008 metais. Aš sveikinau pranešėją sugebėjus jį parengti. Mes e, turėtume prisidėti prie geresnio vidaus rinkos funkcionavimo, sustiprinti e, vartotojų pasitikėjimą bei padėti mūsų verslui. Šis e, siūloma yra suvienyti keturias direktyvas bei įdėkti daugiau nuostatų harmonizavimo tam, kad būtų išvengta uh, teisinės fragmentacijos, kuri labai dažnai kenkia įmonėms, kurios nori prekiauti su kitų šalių vartotojais. Būtent todėl balsavau už šį pranešimą. Ponas Komai. Ponas Repo. Arvoisa puhemies, kuluttaja. Ačiū, pane pirmininkė šios direktyvos peržiūra užtruko gan ilgai. Dirbame labai ilgai. Net kilo grėsmė, kad mes galime sumažinti vartotojų teisų apsaugą, ypač šiaurės šalyse. Susidarimas su vartotojais, sutartys su vartotojais turėtų būti grindžiamos e, vartotojų apsaugos principų. Nepamirškime, jog rinka turi tarnauti vartotojams, o ne atvirkščiai. Taigi turime padaryti viską, kad visos taisyklės būtų kuo aiškesnės, kuo, papra, e, kuo e, trumpesnės, kad vartotojai galėtų jas geriau suprasti. Ir manau, kad parlamentas priimė teisingą sprendimą. Pone Jatinmakė unionin sisämarkkinoita on tähän saakka kehitetty eri... Europos Sąjungos vidaus rinka sparčiai vystosi ir gal dėrėtų išnagrinėti šį procesą ir pagalvoti, kaip galima būtų padėti vartotojams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šis komisijos pasiūlymas, kurio tikslas yra apsaugoti vartotojų, vartotojus, buvo prieštaringai vertinamas, pavyzdžiui, vartotojų teisų apsaugos asociacijų, nes buvo manoma, jog e, dėl šio pasiūlymo vartotojų teisų apsauga Suomijoje sumažės. Apie tai buvo daug diskutuojama ir viską išaiškinti buvo tikrai nelengva. Aš manau, kad šis pasiūlymas nėra pakankamai ambicingas, tačiau iš tikrųjų pagrindinė problema yra tai, kad labai sunku yra suprasti, uh, Apie ką kalbama šiame dokumente? Aš manau, kad mums reikia vienos aiškios direktyvos, kurią patys vartotojai galėtų suprasti. Ponas Takula. Edellä kahdenkin suomalaiskollegan sekä... Dėkoju. Aš tęsiu kolegų iš Suomės pasisakymus. Manau, kad ponia Jatinmakė labai aiškiai išdėstė mūsų nuomonę dėl šios direktyvos. Mus neramina tai, jog Suomijoje ir kitose šiaurės valstybėse ši direktyva gali pabloginti vartotojų padėtį. Kad visos procedūros užtruks ilgiau nei iki, iki šios direktyvos. Aš tikiuosi, kad uh, Atsakingas komitetas, kuriam buvo gražintas šis dokumentas, sugebėjęs įspręsti iškilusias problemas. Pavyzdžiui, turizmo sektoriuje šis pasiūlymas vertinamas labai neigiamai. Labai sunku žmonėms yra užsisakyti viešbučių, viešbučių kambarius, ir organizuoti keliones, pavyzdžiui, Šiaurės e, Suomijoje. Dėl to jie susiduria su daugybė problemų ir todėl turime padėti e, savo teisės aktais spręsti šias problemas. JAF, ačiū pirmininkė. Manau, kad e, siekis harmonizuoti, suderinti vartotojų teisės ES yra vertintinas teigiamai. Europos vartotojai turi turėti teisinį tikrumą, sudarinėdami sandorius viso Europos Sąjungoje. Tai svarbu ne tik vartotojams, tačiau taip pat ir gamintojams. Todėl ypač džiaugiuosi informacijos teikimo prievalėmis sudarant nuotolinės sutartis kitose sritise gražinus svarstyti šį pranešimą atgal į komitetą, turime busimuose diskusijose atkreipti dėmesį, kad gamintojai ne visuomet yra tik didėjai koncernai, o taip pat ir šeiminės įmonės, todėl neturime didinti joms teisinės ir administracinės naštos. Ponas Fuchs. Ačiū, pirmininkė. Kuomet e, manęs rinkėjai klausė, kokie, koks didžiausias privalumas būti ES, visuomet atsakau, didžiausias privalumas tai yra laisva priekyba tarp valstybių ir mūsų kūriama vidaus bendroji rinka. Todėl teigiamai vertinu šią vartotojų apsaugos direktyvą, tai bus mažas žingsnelis bendrosios rinkos užbaigimo <clears throat> kūrimo užbaigimo kryptimi, palengvins internetinę prekybą, sandorių sudarimą, tačiau mūsų pasiekta pažanga tikrai yra pakankamai kukli, todėl paraginčiau komisiją su nustatyti bendrasias sąlygas ir sukurti bendrosios rinkos kūrimo baigtinę sistemą vietoj to, kas vyksta dabar. Ovi ir pana pirmininkė. Europos vartotojų teisų apsaugos direktyva svarbi priemonė, kurią pasitelkus galima pagerinti mūsų vidaus rinkos veikimą. Ji apima įvairias skirtingas vartotojų teisų direktyvas likščiolinės. Tokiu būdu e, bus sukurta vieninga sistema ir padidės vartotojų pasitikėjimas, taip pat pagerės sąlygos tarp valstybiniai prekybai ir bus mažiau susiskaidimo. Savai suprantama, tiksliau dėje negalime šiuo metu viso ES užtikrinti vienodų vartotojų apsaugos sąlygų, tačiau buvo žengtas svarbus žingsnis šią linkmę, todėl pritariau šiam pranešimui. Pirmininkas, galbūt paskutinis darbo tvarkės punktas paaiškinimai dėl balsavimo, dėl padėties Japonijoje, ponas De Angelis. Ačiū. Pone pirmininkė, <clears throat> žinia apie žemės drebėjimo padarinius nuo kovo 11-osios, kurios patiria Japonija, mus visus labai sukrėtė, todėl aš manau, kad tai yra didžiulė tragedija, kurią patiria Japonijos žmonės. Šią rezoliuciją e, turi būti užtikrinta humanitarnės pagalbos e, tiekimo galimybė Japonijos žmonėms artimiausiais mėnesiais ir metais, o dėl brandalinės jėgainės e, avarijos turime peržiūrėti branduolinės saugos sistemą ES, turime daugiau investuoti į alternatyvios energijos šaltinius ir sistemas. Šiandien prisimename Japoniją, liūdime dėl aukų ir turime siekti, kad ateitie būtų išvengta tokių nelaimių pasikartojimų. Prieš suteikdamas žodį ponui Rubikui noriu priminti, kad jūs privalote prieš balsavimą pateikti prašymą paaiškinti savo balsavimo motyvus, tačiau šimties tvarkam suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad padėtis Japonijoje verčia mus visus pasimokyti ir turime pasimokyti iš Japonijos nelaimės, ypatingai brandolinės energetikos ir brandolinio gainių saugumo užtikrimo srityje. Todėl raginu tarybą nedelsiant pateikti konkrečius pasiūlymus, nes likščioliniai komisijos pasiūlymai <clears throat> verčia E, e, mūsų imtis veiksmų, kad ir taryba reaguotų į atitinkamus Europos parlamento pasiūlymus. Mums reikia svarstymų, diskusijų, tam jau pribrenda laikas, ponio pirmininkė, pirmininkas. Gerbiami kolegos, dar a, e, reikia spręsti klausimą dėl pono Dengelis.